kitiems kolegoms, visiems, kas pasirašė e, po šią deklaraciją ir dėkuoju taip pat savo padėjėjams. Pirmingas, puiku, sveikiname Jūs su tokiu darbo rezultatu, o dabar pername prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Mišelį e, pranešimo dėl bendrijos vizų kodekso. Vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dėkuoju, ponė Gaiser. Dėlė balsų dauguma šis dokumentas yra patvirtintas. Toliau, pono Moreira pranešimas. Balsuome dėl Moreros pranešimo. Kelkite rankas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau antras Moreira pranešimos. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote, ar visi balsavote? Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Vėlgi, labai didelė balsų dauguma. Šis pranešimas yra patvirtintas. Sveikiname poną Moreirą. Toliau dar vienas Moreira pranešimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigimas. Dar vieną kartą didelė balsų dauguma patvirtintas pono Moreira pranešimas. Sveikiname. Simpson pranešimas, kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Sveikiname poną Simpson. Dar vienas Simpson pranešimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Puiku. Sveikiname. Pane Simpson, toliau. Skirimai į parlamento komitetus, neturime jokių pakeitimų. Taigi mes tvirtiname šios e, e, paskirimus. Toliau Florence pranešimas. Pirmasis pakeitimų blokas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Gerai, tuomet balsavimas baigimas. Patvirtinta. Toliau periname prie tarybos pozicijų, pozicijos. Ji yra patvirtinta. Sveikiname poną Florence. Toliau pono Klas parinktas dokumentas. Yra du pakeitimų blokai. Pirmasis blokas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Visi balsavote? Tuomet balsavimas baigimas. Patvirtinta. Patvirtinta dėl nebasų daugumą. Taigi aš skelbiu, kad tarybos pozicija su patvirtinės pakeitimas yra patvirtinta. Sveikiname pono Klas. Toliau e, pono Bovė pranešimas. 15 pastraipė. Pirmiausia, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau. A, ne, noriu tik, kad pasitikrintume gerai. Gerai, balsuojame. Tikriname. Balsavimo rezultatus dėl 15 pastraipos. Ar visi balsavote? Balsavimas tuomet uždaromas. Patvirtinta. 26 pastraipa, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Prašau. Pone pirmininkė, mes nebalsavome dėl bendro rezoliucijos projekto, dėl e, maisto produktų skirimo grandinės e, disbalanso. Bet dėl to mes balsuosime vėliau. Taigi toliau, 26 pastraipa iš dviejų dalių, mes balsuojame dabar dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 31 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 42 pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Manau, kad reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 42 pastraipos. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Balsavimas tuomet uh, uždaromas. Patvirtinta. Toliau 11 punktas, kas už, kas prieš. Kelkite rankas aukščiau, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 12 kas u, punktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Konstatuojama F dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Q konstituojimo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname poną Bovė. Toliau periname prie pusiausvėros maisto tiekimo grandinėje nebuvimo. Taip, prašau, ponė. Aš manau, kad būtų labai svarbu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis dokumentas buvo rengiamas e, bendradarbiaujant visiems Žemės ūkio komiteto nariams ir būtent dėl šių bendrų pastangų mes sugebėjome parengti dar griežtesnį tekstą, kuris padarys dar didesnį spaudimą tarybai ir komisijai. Tai yra būtina tam, kad e, būtų atsižvelgta į šią labai aktualią problemą ir kad būtų aišku, kas už, jam, mokė, kas už ją yra atsakingas. Dėkoju visiems kolegoms ir dėkoju ponui Lorencui. Dėkoju Jums, ponė, gerai. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtoji pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimą baigime. Atmesta. Penkto, penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, galime balsuoti. Ar visi spėjote paspausti mygtuką? Tuomet baigime balsavimą. Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjote? Baigtas balsavimas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. visi spėjote? Tuomet uždarome balsavimą. Šis pakeitimas atmestas. Toliau balsuojame dėl bendros rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname, sveikiname pranešėjus. Ponas Patričelio. Kažkas paprašė žodžių, ne? Nu, ar man tai pasirodė? Prašau, ponė. Pone Goratsa. Aš norėčiau pasakyti, kad šioje bendroje rezoliucijoje Šią rezoliuciją rengė Žemės ūkio komiteto nariai. Aš norėčiau juos paraginti, kitą rengiant panašias rezoliucijas, geriau bendradarbiauti su kitais komitetais, ypač su vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu, kadangi mums rūpi tie patys klausimai, kurie rūpi ir Žemės ūkio e, komiteto nariams. Būtų puiku, jeigu mes galėtume nesižvelgti į biurokratinės kliūtis ir galėtume suvienyti savo jėgas tam, kad galėtume e, visam pasauliui. Ir dėkoju Jums už Jūsų e, supratimą ir bendradarbiavimą. Na, atsižvelgiant į tai, kad Žemės ūkio komiteto nariai taip pat nori bendradarbiauti su kitais komitetais, taigi tikiuosi, kad niekas neprieštraus tam, ką jūs pasakėte. Gėliau, toliau mes patrišėlio pranešimą, dėl patrišėlio pranešimo balsuome, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinti dėlį balsų daugumą. Sveikiname poną patrišėlio. Toliau pono Karono pranešimas. 13 pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 28 uh, pastrapė, pirmo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Kas, antro dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau balsuojame dėl uh, rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, kas susilaikė didelę balsų daugumą patvirtinta ir sveikinu poną Karoną. Visiems linkiu skaniai papietauti, bent jau tiems, kas e, išeina iš šios salės. dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo, onorevole Annan. Ponas Hananas, dėl Europos vadovų tarybos susitikimų išvadų.